taip sakant, e, neapykantos sklaidos argumentų. Pragaras visada gerais norais grįstas, geriausios idėjos gali privesti prie blogiausio rezultato. Ir dabar nereikėtų galbūt e, kažkokios tai tiesos ministerijos, apie kurią rašė Džordžas Orvelis savo romane. 2019 metais dabartinės sistemos stiprieji bando sustabdyti visomis priemonėmis tuos, e, kuriuos e, vadina e, populistais su panieka vadina populistais. Ir štai komunikacijos žiniasklaidos priemonių cenzūra naudojama nuo pat seniausių laikų visuose totalitariniuose režimuose. Ir štai e, mondialistinės minties šalininkai mano, kad priešingos idėjos turi būti blokuojamos. Net ir čia dabar buvo panaudota sanitarinė užkarda tam, kad e, būtų pašalinti nuo, atsa nuo atsakomybių, nuo, atsa nuo svarbių postų visi už tai pasisakantis. Tačiau nepaisant to mes tęsime savo kovą už giliausius tautų troškimus, kurie mums svarbus. Dėkoju. Ačiū. Atrodo, kad ne visiems aišku, kad toj pačioj frakcijoje negali būti mėlynųjų kortelių, dėl to aš net ir nesiklausiu, ar su jie sutinkama. Toliau kalbės ponas Buksadė. Gracias, gracias, señor presidente como ustedes saben el partido. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano partija pasisako prieš bet kokį užsienio valstybių kišimasi į e, mūsų valstybių vidaus reikalus. Mes tikime nacionalinėmis valstybėmis ir tikime jų suverenumu. Aš e, manau, kad reikia ginti tą suverenumą ir kad reikia tai daryti ES lygmenių. Tačiau ES sutartyje nekalbama apie ES suverenumą, kalbama apie jos valstybių narių suverenumą. Rusija kišasi į mūsų rinkimus, mums tai nepatinka. Tačiau e, mums taip pat nepatinka, kai prancūzijos parlamentarai ar ponas Makronas kritikuoja tą ar kitą šalį, ar tą ar kitą partiją. Mes apskritai nemėgstame kišimosi iš užsienio, bet tai neturi būti pretekstas įkurti tiesos ministeriją, jeigu taip galime pasakyti. Manau, kad turime tai palikti kiekvienai valstybei. Kolega turi pastebėjimų dėl darbo tvarkos taisyklių, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes dabar diskutuojame apie melagingas žinias. Brexito partijos nariai, e, kaip jūs sakėte, e, yra neprisijungusioji e, nariai, tačiau tai yra neteisybė. Ir manau, tai, kad negalima pasinaudoti mėlynosios kortelės galimybėmis, taip pat yra išpolis prieš demokratiją. Dėl melinos kortelės įsprendžia pirmininkas, yra labai aiški, aiškios šios procedūros taisyklės ir aš nepritariau meliniai korteliai. Kitas kalbėtojas yra ponas Lenaers, prašom. Ehm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, Laisvi rinkimai yra mūsų demokratijos pagrindas. Turime apsaugoti galimybę renkti laisvus rinkimus ir turime tai daryti labai ryštingai, turime dėti pastangas, kad e, ateityje tos grėsmės būtų atremiamos dar ryštingiau, todėl kad dėl technologinės pažangos tai bus galbūt sunkiau padaryti, negu dabar. Vis daugiau yra melagingos informacijos. Ir aišku, šiame kontekste tokios įmonės kaip Facebookas ar Google vaidina labai svarbu vaidmenį. Tiksliau, jos turėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį, todėl kad kol kas, mano nuomonė, bendradarbiavimas su šiomis platformomis nevyksta taip, kai, e, kaip turėtų vykti. Aš e, prisimenu, kad e, mokykloje, kai kai, kai buvau mokinys, kartais mokytojai mus nubausdavo labai švelniai. Taip yra elgiamasi dabar su e, šitais interneto gigantais. Ar mes neturėtume taikyti griežtesnių sankcijų, norėdami priversti šitas milžiniškas įmonės bendradarbiauti. Ir turime galbūt imtis teisėkuros priemonių, užuot bandę tas įmonės prisijimti tam tikrų įsipareigojimų. Kita vertus, dabar kiekviena valstybė turi savo atskirus įstatymus šioje srityje, galbūt reikėtų juos suvienodinti. Mes suprantame jūs. Prašome įsijungti mikrofoną. Tai yra pirmininko sprendimas, ar yra leidžiama kalbėti su melnėje kortelė ar ne. Ir tą sprendžia taip pat ir asmuo, kuriam kortelė yra adresuojama. Toliau žodžio paprašė Silva Parera, prašom. Pone pirmininkė, viešosios nuomonės manipulacijos per socialinius tinklus visuomet būna iš anksto suplanuotas aktas, aišku, keliantis grėsmę mūsų demokratijai, siekiant e, užmaskuoti atitinkamus politinius užsienio šalių interesus. Komisijos veiksmai prieš dezinformaciją yra pirmas žingsnis, tai yra pirmoji iniciatyva, kaip ir platforma susijusi su socialiniais tinklais. Taip pat ir žurnalistai turi imti savo vaidmens. Demaskuoti dezinformaciją ir klaidingas žinias. Tik tai tuo met mes būsime subrendę atremti šiuos iššūkius, O be kita ko mums reikalingas ir specialus komitetas, tad mes pasisakome už jos įkūrimą parlamente. Ačiū, ponė Keller. Gerbiamieji komisijos nariai, Jūs patys tai sakėte, kad pastarųjų rinkimų metu buvo bandoma destabilizuoti, kištisi į juos. Tai darė valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai. Kai kurie kolegos tai jau paminėjo, tai yra beprecedentinis įvykis. Pone Kingai, jūs sakėte, kad yra keletas dešimčių e, tūkstančių. E, e, netikrų paskirų, kurias reikia panaikinti. 2017-2018 metų rugsėjį jūs komisijoje ėmėtės iniciatyvos, kuria būtų kovojama e, su e, kibernetiniais išpaliais, tačiau to nepakanka. Kokios būtų kitos iniciatyvos, kiti etapai tam, kad būtų pasiekta nacionalinių strategijų konvergencija? Kaip galima būtų sustiprinti e, Europos kibernetinio saugumo agentūros vaidmenį tam, kad ji uh, apsaugotų ES šioje srityje. Taip pat mūsų frakcija uh, pasisako už uh, organizacijos, kuri saugotų Europos visuomenę nuo tokių išpolių sukūrimą. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū. Ponas Riviera turi pastebėjimą dėl darbo tvarkos, prašom. Gerbiamas pirmininkė, Aš tikrai nekvestionuoju e, pirmininko prerogatyvų, tačiau jūs atsisakėte suteikti mėlynąją kortelę vien todėl, kad tas asmuo priklausė kitai frakcijai. E, galbūt pripažinkite savo e, klaidą, juk mūsų kolega tiesiog yra grupės, kuri kovoja su neteisinga informacija narys. Jau esu pasisakęs šiuo klausimu man informacijos yra pateikta. Galbūt, kad konkrečių klausimų kilo nesusipratimas, bet mes turime tęsti toliau. Ir dabar kalbės pane Gregorova. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Dezinformacija, hybridinės grėsmės, informacinis karas, Mes matome, kad visą tai kelia problemų, nes visą tai pasitelkiama per rinkimus prieš mus labai intensyviai ir labai veiksmingai. Mes turime sukurti atitinkamą funkcinę atgrasimo sistemą, o taip pat ir visapimančią strategiją, Tačiau taip pat turime atitinkamai turėti galvoje, kad kai kurios priemonės gali sardyti mūsų demokratinės sistemas. E, komerciniai monopoliai negali apspręsti žodžio laisvės. Mes kalbame apie internetinės platformas ir atitinkamus filtrus. E, politinis kišimasis ir propaganda reiškia, kad atitinkamai technologijomis galima e, prognozuoti e, manipulacijas, tad mes turime atitinkamai pakeisti savo teisės aktus, kad apgintumėm savo piliečius. Mes kalbame apie tai, kad giname demokratinius principus. Tad ženkime žingsnį pagaliau į 21 amžių. Ačiū. Ačiū, ponia Kristina Anderson. Pirmininkė, kolegos, šiandieną kalbame apie komisijos veiksmų planą prieš dezinformaciją. Bet e, tai, tiesą sakant, anegdotas. Būtent ES komisija laiko save tinkančią kovoti su dezinformacija, juk ji yra bet kokios dezinformacijos kalvė. ES komisijai išleido brošiūrą 60 priežasčių už ES. Ir čia 64 puslapiuose piliečiams kalama į galvą, kokiu privalumu jiems suteikia ES ir euras. Pavyzdžiui, 16 puslapyje yra parašyta, jog ECB pinigų politikos dėka valstybės narės 16 metais sutaupė 50 milijardų eurų. Tai yra dezinformacija, tai yra sąmoningas tautų klaidinimas, siekiant nukreipti dėmesį į tai, kad e, tas sutaupimas iš tikrųjų faktiškai reiškia turto nusavinimą. Ar tai yra tragiškas kažkoks pavienis atvejis? Ne, jokiais būdais ne. Kai komisijos pirmininkė savo darbo tvarkėje Europai rašo ir dabar cituoju, mano kartai Europa simbolizavo taikos, gerovės ir vienybės pažadą. Ir tas pažadas buvo įvykdytas bendraja valiuta, laisvų judėjimų ir plėtromis, bet tai yra bet kokios dezinformacijos kampanijos motina. Mums buvo pažadėta taika ir gerovė, bet ką gavome? Gavome biurokratinį beprotnamį, kuriame polit elitas visiškai nutolęs nuo piliečių tyčiojasi iš žmonių reglamentavimo obsesiją. Europos tautos ką jos galvoja apie šią šaunę priverstinę bendruomenę, matosi, tose vietose, kur jų to paklausiama - Prancūzijoje, Niderlanduose, Graikijoje, o Britai ypatingai savo nepastenkinimą išreiškė. Tačiau komisijos veiksmų planas yra teisingas ir svarbus dalykas ir dėl to mes jam pritarsime ir pabaigsiu. O aš šiandieną nuo šio darbo pradėsiu. Kolegė Anderson, ar sutinkate su pono Mandelo mėlynaja kortelė? Pono Mandelo? Ne. Toliau žodžio paprašė ponas Bitikoferis. Pone pirmininkė, dėl darbo tvarkos. Pone Anderson, ką tik. Prašome įsijungti mikrofoną. Prašome įsijungti mikrofoną. Pone Anderson, ką tik šiuos parlamento rūmus pavadino biurokratiniu beprotnamiu. Tai yra įžeidimas Europos parlamentui. Prašyčiau tai įtraukti į protokolą ir atitinkamai sureaguoti. Ačiū už pasiūlymą. Ačiū už tai, kad atidžiai klausėtės. Taip ir padarėme. Toliau žodžio paprašė ponas Veimarsas. Herr talman. Utländsk inblandning. Dėkoju, pirmininkė. Užsienio kišimasis į demokratinius procesus yra nepriimtinas. Žmonės bando nusipirkti įtakos e, Europos e, partijose. Socialdemokratai, pavyzdžiui, dirba Nord Stream labui Tačiau lygiai taip pat nepriimtina, kai ES mokesčių mokėtojų pinigai yra e, naudojami neteisingais tikslais. Štai turime dokumentų, e, kuriame, kuriuose yra nurodyta, kaip pavyzdžiui 350 tūkstančių švedijos kronų buvo panaudota finansuoti lobistiniams kampanijoms. Taigi Štai kaip elgesi ES, bandydama pritraukti piliečius į rinkimus. Ir štai kaip yra bandoma e, nukreipti piliečius labiau į federalizmą negu kad į nacionalinę viršenybę. Ačiū. Kolega Sikorskis. Dėkoju pirmininkė. Pirmą kartą pasisakau per plenarinį posėdį. Labai džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti tokiu svarbiu klausimu. Aš pats esu Fancy Birds, Fancy Birds grupės, esu gavęs laiškų iš jų, kiti irgi žino, kaip tai gali paveikti kampaniją. Buvo jau pavyzdžių paminėta to, kaip yra kišamasi į, pavyzdžiui, Prancūzijos, Italijos, Junktinės karalystės vidaus politiką. Mano šalyje taip pat neseniai pono Žičkovskis e, išleido knygą. Ir štai čia norėčiau kreiptis į mūsų prokuratūrą, rimtai į tai pasižiūrėti. Čia yra pateikiama informacija apie kišimąsi į Lenkijos politiką. Ką turėtume dabar daryti tokioje situacijoje? Aš manau, kad žiniasklaidos politizavimas ir žiniasklaidos įsitraukimas į politinių partijų veiklą e, supaprastina tik tai e, e, su paprasčiau leidžia tiems, kurie nori kištis savo tikslus įgyvendinti. Taigi mes turėtume Creative Europe programą sustiprinti ir taip pat turėtume reglamentuoti socialinės žiniasklaidos klausimus. Dėkoju. Ja, kolegė. Prašyčiau kolegų iš tribūnos neploti, nes tai yra nesuderinama su šių parlamento rūmų darbo, darbo tvarkos taisyklėmis. Toliau kalbės ponas Lopes Akvila. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmiai komisijos nariai, pirmininkė, Lisabonos uh, sutartį turime štai dabar ir štai dabar mums buvo pasakyta, kad prioritetinės diskusijos Europos parlamente bus siejamos taip pat ir su grėsmėmis iš e, internetinių e, veiksmų. Jeigu, pavyzdžiui, kažkada tai man būtų pasakęs, kad, bus, kad apie tai bus čia kalbama, kad bus kalbama apie Rusiją, aš niekada nebūčiau patikėjęs. Rusija nesielgia neutraliai, nes jis skatina populistinius ir ekstremistinius išpolius e, čia taikiniu pasirenkamos yra pažeidžiamos grupės, migrantai. Ir tai ne vien tik tai atskirose valstybėse narė vyksta, o visoje ES. Todėl ES reikia atitinkamo ir atsako finansavimo tam. Mes norime, kad ES pašalintų netikras paskiras. Reikia europinio atsako. Ir štai galbūt specialioji tyrimų komisija galėtų būti geriausias sprendimas Ir taip galbūt galėtų būti pateikiamos išvados apie kišimas į, į, į rinkiminius procesus. Gerbiamas e, pirmininkė, žodžio laisvė yra demokratijos pagrindas. Visi puikiai tai žinome, bet lygiai taip pat žinome, kad kita medalio pusė yra dezinformacija. Ir štai e, dabar interneto ir socialinės žiniasklaidos e, dėka tai buvo iškreipta. Šios reiškinio dabar tik taip patys, e, pati pradžia yra, todėl reikia laiku į tai reaguoti. Tačiau kaip dabar patikrinti informacijos patikimumą, neprisimenant cenzūros. Čia labai e, pavojingi sprendimai gali būti priimti. Tačiau jau prieš kurį laiką demokratijos išmoko kovoti su dezinformacija, nepažeisdamos žodžio teisės. Taigi štai dabar mes privalome užtikrinti nepriklausomą e, teisingumą. Ir štai e, žurnalistai turėtų siekti tokios žiniasklaidos, kuri būtų neutrali, objektyvi ir kuri nesileistų destabilizuojama užsienio veikėjų. Merci. Frau Tardino Analiza. Ačiū dabar žodis poniai Tardino Analiza. Thank you. Dėkoju, pane pirmininkė. Visi turbūt sutarėme, kad e, dezinformacija ir, ir melaginga informacija yra didelė rizika. Yra siekiama paveikti piliečių nuomonę rinkimų metu ir kitais atvejais. Kartais bandoma tai daryti ir šioje salėje. Bandoma manipuliuoti informaciją apie Rusijos e, finansavimą. Turime būti labai budrus, kuomet kalba sukasi apie e, mūsų demokratinės vertybės, ypač internete. Matome, kad e, vyksta žmogaus emancipacijos e, procesai, tačiau matome taip pat, kad tai yra ir cenzūros apraiškų, be kita ko ir socialiniuose tinkluose. Ar gali tokie operatoriai kaip Facebookas užsiimti e, cenzūra, neįsikišant į tą procesą jokiai nepriklausomai trečiai e, organizacijai. Dėkuoju uždėmesi. Pone Duriš Nikolsonova. Dėkuoju, pone pirmininkė nelabai svarbu, kokiai frakcijai mes priklausome. Mums visiems tenka vienas uždavinys - nustatyti, kas yra agresorius veikiantis prieš mus, kuomet yra kišamas į demokratinius procesus valstybėse narėse. Žinome, kad tos dezinformavimo kampanijos nekyla iš Bolivijos ar iš Indijos. Labai svarbu išsiaiškinti tikrus e, faktus. Faktai rodo, jog e, dažniausiai tai išpoliai vyksta iš Putino e, valstybės ir iš Putino administracijos. Mes turime tinkamai atremti hybridinės grėsmes. 16 metais kai kurie rinkimai buvo tiesiogiai paveikti e, Rusijos per socialinius tinklus ar kitais būdais. Dabar e, padėtis e, yra dar rimtesnė, nes tie procesai daro įtaką nacionalinėms vyriausybėms ir parlamentams. Mes turime aiškiai vardinti agresorių, tai yra Putinas ir jo valstybė. Ponas Bilčik. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponės ir ponai. Hybridinis karas, e, dezinformacija, melagingos e, žinios kelia grėsmę demokratinėms institucijoms Europoje. Mums reikia laisvų rinkimų, lygiai taip pat kaip mums reikia laisvų ir teisingų referendumų. Ir kadangi dabar e, kova persikelia į socialinius tinklus, mes turime užtikrinti, kad tinkama, teisinga informacija būtų pateikta e, laiku ir tinkamai. Mažesnės ES demokratijos yra ypač pažeidžiamos, kuomet yra kišamasi į valstybių vidaus e, reikalus. Turiu e, galvoje net melagingos informacijos e, skleidimą. Aišku, mažesnės valstybės turi mažiau išteklių, kad galėtų tinkamai komunikuoti e, internete ir tinkamai atremti iškylančius e, iššūkius. Norėdami apginti demokratiją Europoje, mes turėtume siekti bendros visapimančios pozicijos, turėtume siekti geresnio bendradarbiavimo su socialiniais tinklais. Būtent e, todėl aš norėčiau paskatinti komisiją ir tarybą labai rimtai žiūrėti šitas problemas. Mes turime veikti vieningai. Ačiū, kad kalbėjote skalbėjimo laiko. Ponas Gliuksman Rafael. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, taip mūsų demokratiniam gyvenimo būdui kyla pavojus. Ir jam grėsmę kelia ne pabėgėliai, kurie miršta viduržėme jūroje. E, jam grėsmę kelia jėgos, kurios kišasi į mūsų rinkimus ir e, diskusijas. E, Štrachė atvejis, e, Salvinio lygos finansavimas, Cambridge Analytica, e, Front National partijos Prancūzijoje sąsajos su Rusijos bankais. Visi šie atvejai tik tai moko, kad rodo tiksliau, kad egzistuoja pavaldumo ryšiai tarp kraštutinės dešiniosios ir Vladimiro Putino. Tai tik tai rodo mūsų demokratinės sistemos pažeidžiamumą. Taigi vietoj to, kad e, susigalvotume savo kažkokius priešus, bandykime kovoti su šia e, sisteminė grėsmė. Taigi aš iškilmingai kreipiuosi ir prašau kolegų įkurti specialią tyriamąją e, komisiją tam, kad būtų identifikuotos šios grėsmės ir priemonės su jomis kovoti. Taigi nesileiskime mindžiojami. E, mums svarbu išgyventi. Pabuskime. Sehr geehrter Herr Präsident, distinguished äh, Torvalds Niels. Gerbiamas ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė tarybos atstovė. Visai neseniai prieš prasidedant šią diskusiją kalbėjausi su Jessica Aro. Ji buvo suomi žurnalistė, kurie aiškinosi, kas kaip yra su 55 Sabuškina ulice Rusijos e, adresu. Tad kokios patirties jis sukopė? Baisios trolių šeima, rusų, rusų ir jų draugų šeima mėgino padaryti tai, ko niekas nenorėtų patirti šiame parlamente. Jie mėgino sunaikinti jos asmenybę, bet ji buvo pernelik stipri. O aš jums turiu vieną klausimą. Ar prašymą, suteikime pakankamai Interpolui lėšų, kad jis galėtų veiksmingai kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimais. Ačiū, ponas Krasnodepskis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad mes visi galime sutikti su tuo, kad trečiųjų šalių kišimasis į vidinius rinkimų procesus ES dezinformacijos kampanijomis reiškia rimtą grėsmę demokratiniams procesams, o taip pat ir mūsų piliečių teisėms gauti patikimą informaciją. O taip pat kelia grėsmė ir valstybių narių suverenumui. Mes taip pat sutarėme ir dėl to, kad neatsitiktinai mes dažnai minime Rusiją. Ir ne vien tik tai es valstybės narės, bet ir rytų partnerystės šalis tampa aukomis jos aukomis. Tad mes turėtumėm suteikti aukoms paramą kovojant su dezinformacija. Be abejo, yra dezinformacijos, kurios šaltinis yra uh, kitos šalės, ne vien tik tai JAV, bet ir iš pačių valstybių narių vyksta mėginimas įtakoti rinkimų procesus kitose valstybėse narėse. Ir tai yra taip pat tam tikra patologija, nes tie, kurie kovoja su konspiracinėmis teorijomis, su troliais, jie susiduria su tam tikrais rinkimų rezultatais, kurie jiems nepatinka. Ačiū. Toliau ponas Paro Sančias. Now, uh, e, už meus cumprimentos. Dėkuoju, ponė pirminkė. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes turime imtis priemonių prieš manipuliavimą ir dezinformaciją. Visų pirma, rinkimų metu Toks darbas negali būti pradėtas daryti tik prieš pat rinkimus. Tai turi būti nuolatinis darbas. Todėl, kad e, rinkėjų nuomonė formuojama socialiniuose tinkluose visą laiką, internete, platformose. Todėl ir mūsų veiksmai turi būti nuolatiniai šitais e, klausimais. Turime veikti per išorės veiksmų tarnybą ir jos padarinius, kurios, kurie tuo užsijima. Taip pat turime dirbti su platformomis. Ir tai e, turi būti struktūruotas bendradarbiavimas, kuriame dalyvauktų ir valstybių narių e, institucijos. Turime taip pat informuoti piliečius, mokyti juos šviesti. Pone pirmininkė, aš turėjau pusantros minutės pasisakymui, man atrodo. Puiku tad man, man dar liko laiko. Tad turime informuoti piliečius, turime taip pat informuoti ir politikus, nes jie kartais prisideda prie melagingų e, žinių. Turime taip pat dirbti e, ir su žurnalistais, su žiniasklaidos visų priemonių atstovais, tai yra esminės svarbos dalykas, be kita ko ir todėl, kad per juos galime taip pat geriau identifikuoti melagingą informaciją. Ir aišku, turime spręsti cenzūros rizikos klausimą šiame e, kontekste. Dėkoju. Liberali demokratija dabar yra puolama ir bus puolama bent jau per ateinančius dešimt metų. Demokratijai grėsmę kels tokios partijos kaip Šiaurės lyga Italijoje ir e, mes galime gintis, aišku, rengdami laisvus rinkimus. Tai yra demokratinė gynybos priemonė. Aišku, mus puola jėgos iš e, išorės. Ir šitais atvejais galbūt grinai demokratinių priemonių nepakaks. Mes turime galvoti apie specialios tyrimo komisijos kūrimą, kad išsiaiškintume, kurios partijos, kurios teigia, kad gina nacionalinius interesus, iš tikrųjų tuos interesus parduoda užsienio e, jėgoms. Tai yra netoleruotina ir mes turime mokėti gintis. Demokratija turi būti gerbiama, demokratija yra atvira, tačiau demokratija nėra silpna jinai turi galėti e, apsiginti. Ekskuzacijo non petita, akuzacijo non pesta, kaip sakoma, latiniškai noriu tą pasakyti tam tikrai e, mūsų salės daliai. Akterjev v volitve in še posebej v predvolilne in druge. Kišimasis iš išorės į mūsų rinkiminės kampanijas, rinkimus ir kitus demokratinius procesus, kurie yra esminės svarbos mūsų visuomenėms, valstybėse narėse, dabar įgyjo tokį mastą, jog tai yra labai didelė grėsmė. Tie išpoliai yra labai gerai organizuoti, gerai koordinuojami ir jų yra vis daugiau. Mes matome, jog čia yra piknaudžiaujama technologinė pažanga, mes turime užtikrinti, aišku, kad e, būtų ginamasi nuo to, tačiau kad būtų e, apsaugomos visos demokratinės laisvės ir teisės. Mes turime užtikrinti, kad e, melaginga informacija negalėtų būti tas pagrindas, kuriuo piliečiai remiamasi. Čia yra Čia kalba sukasi apie išpolius prieš mūsų pagrindinės vertybės. Tie išpoliai prieštarauja teisinės valstybės principams. Mes turime užtikrinti, kad tinkama ir teisinga informacija būtų skleidžiama ir kad tuo būtų atremiama melaginga informacija. Pona Zylė. Dėkoju Pone pirmininkė, pone komisarė, grėsmės, apie kurias kalbame, yra žymiai rimtesnės. Mes kalbame ne vien tik tai apie dezinformaciją. Mes turime suprasti, kad ES nėra globalus lyderis, kai mes kalbame apie duomenų rinkimą. Yra ir kitų metodų keliančių grėsmę demokratijai. Mums reikia sutelkti savo išteklius ir pagerinti bendradarbiavimą. Ar tai daroma? Girdėjome, kad turi būti sukurta nauja demokratiška agentūra, tačiau dar negirdėjome nieko apie tai, kad stratkomai figuruos kiekvienoje sostinėje. Pavyzdžiui, Rygos ir Talino Stratkomo ekspertai puikiai bendradarbiavo, tad tuo bendradarbiavimu reikėtų pasinaudoti. Mes kalbame apie e, švedų, estų, lėtų patirtį ir ją reikėtų pasitelkti, kai mes kalbame apie kylančias grėsmės. Ačiū toliau, ponė Benhumėja Izabel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir tarybos bei komisijos atstovams. Dezinformacija turi neigiamą poveikį liberalioms demokratijoms, mūsų demokratinėms visuomenėms. Dezinformacija kelia painiavą mm, piliečiams, juos klaidina ir taip pat sąlygoja politinį nestabilumą, kas yra dar baisiau. Dezinformacija yra atvirų visuomenių priešų instrumentas, tai yra autoritarinių režimų, kurie nori nustatyti atitinkamą savo nuomonę arba tuo instrumentu operuoja taip pat ir populistiniai judėjimai. Visai neseniai pavyzdžių matėme iš Brexito proceso, o taip pat ir Ispanijoje, kai kalbame apie incidentus 17 metais atsiskyrusiose provincijose, ypatingai Katalonijoje, e, pasirodė tokių jėgų, kurios skleidė informaciją, kuri visiškai netitinka realybės. Ir mes negalime kaip nors to apriboti vien tik tai cenzūra ar žodžio laisvės apribojimu. Šis fenomenas rodo, kad labiau nei anksčiau būtina bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais tam, kad pasiektumėm atitinkamą skleidžiamos informacijos kokybę piliečiams. Tai reiškia mokymus, kvalifikacijos kėlimą, o taip pat ir mokymus piliečiams, kad jie kritiškiau viską vertintų. Mes kalbame apie humanitarinius mokslus, taip pat ir jauniems žmonėms žmonėms. Tai galbūt, aišku, yra ilgalaikė perspektyva, bet tik tai tai yra sėkmės raktas siekiant įveikti tokį fenomeną kaip dezinformacija. Ačiū. Toliau Svenas Mikseris. Ačiū pirmininkė. Labai gerai, kad apie tai diskutuojame reikia bendrų veiksmų, e, turint galvoje iššūkio dydį. Taip, svarbu yra parengti specialų įtyrimo komitetą šiais klausimais. Rusijos pastangos kištis į mūsų rinkimus yra užfiksuotos dokumentais ir čia tiek Kremlius, tiek kiti nedemokratiniai režimai bandė tą daryti. Jie išbando mūsų europinės vertybės. Todėl neturėtume būti nustebę, jeigu jie finansuoja tam tikras politinės jėgas mūsų šalise, kurios pasisako prieš liberalės vertybės. Na ir be to jie nori pakirsti piliečių pasitikėjimą e, mūsų demokratiškai išrinktomis institucijomis. Jie nori diskredituoti liberalę demokratiją. Tai yra egzistencinis klausimas mūsų sąjungai taip reikėtų jį ir traktuoti. Taigi specialu, specialiojo komiteto sukūrimas būtų žingsnis gera linkme. Ačiū. Dabar žodis kolegai Polčiak Štanislav. Dėkuoju pirmininkė. Nepaisant to, kad buvo bandoma e, susilpninti Rusijos vaidmenį šios diskusijos metu, aš vis dėlto norėčiau apie tai kalbėti, nes Kremliaus vaidmuo yra tikrai labai didelis dezinformaciją skleidžiant. Ir ta įtaka tik didėja, net ir šiuo metu yra, yra finansuojama. Mes turime pakankamai patirties Čekijoje su Rusijos propaganda. 68 metais invazijos metu e, tai buvo pavadinta kaip draugiška pagalba ir e, štai ir dabar generalo Konevs kultūros klausimas e, yra iškilęs visuomenėje. Čekijoje. Rusijos dezinformacija turi būti tinkamai atrim, atremta. Jie vis tobulėja, turime tobulėti ir mes. Štai jie pradėjo naudoti tokias priemonės kaip privalomas informacijos siuntimas iš tam tikrų platformų, taip pat įspėjimo sistemos naudojimas. Informacija būtų e, automatiškai keičiamasi atsiradus pavojų ženklams. Na ir aišku, viskas priklauso nuo to, ar mums pavyks tas priemonės praktiškai gyvendinti. Aš turiu didelių e, vilčių, e, kurias dedame į ponę Jūrovą ir būtent kuri bus atsakinga už kovą su dezinformacija ir melagingomis naujienomis. Pone Polček, ar priimate mėlynąją kortelę? Ne. Kitas mūsų kalbėtojas, ponas Pikula Tonino. skaitm, su skaitmeninimu, skaitmeninės revoliucijos metu dezinformacija platformose vis labiau plinta. Tai yra nelegalu ir e, tokie e, veiksmai, e, bandantys su tuo kovoti, vis dėlto nesižvelgia į žodžio laisvės e, aspektus. Cambridge Analytica skandalas tik parodė, kaip dezinformacija gali būti panaudota, e, bandant politinės kampanijas e, atitinkamai orientuoti. Praeitų metų e, lapkričio mėnesį e, atliktos e, apklausos rezultatai parodė, kad du trešdaliai piliečiai nerimauja dėl kišimos į rinkimus. Ir toks užsienio veikėjų bei platformų ir socialinės žiniasklaidos kišimasis į rinkimus diskredituoja tuos pačius rinkimus piliečių akise. Todėl aš už specialiojo komiteto, tyrimų komiteto įkūrimą. Ir manau, kad bet kokiamis priemonėmis turime priboti kišimas į mūsų e, rinkimus. Ponios ir ponai, dabar užbaigsime e, pasisakiusiųjų sąrašą pradėsime spontaniškų pasisakymų ratą. E, turiu ilgą sąrašą pavardžių spontaniškų pasisakymų ratui. Kadangi turime mažai laiko, visiems dėja žodžio negalėsiu suteikti. Mes penkiems asmenims dabar suteiksime teisę pasisakyti. Monika Gonzalės pirmoji kalbės. Ačiū pirmininkė. Mums reikia linga tokia Europa, kuri saugotų žmonės. Tai reiškia, kad reikia stiprinti Europą. Mūsų parlamentas turi labai aišku signalą nusiųsti komisijai, kuri turi apsaugoti Europos piliečius. Reikia atmesti nacionalistinės idėjas, religinės neapykantos idėjas. Taip pat turime atsižvelgti ir į LGBTI, kitų religijų atstovų poreikius ir turime kažkaip užkirsti kelią ir neapykantos kurstimui. Deja, e, tokie dalykai vyksta ir Ispanijoje, pavyzdžiui, pastarųjų rinkimų metu prieš LGBTI, prieš migrantus daugybę nukreiptų kalbų girdėjome. Daug kas kalbėjo apie e, krikščionybės naikinimą. Mes tiesiog ieškome atpirkimo ožių, o aš sakyčiau, kad vis dėlto reikėtų ginti tuos žmonės, kurie dabar įvardymi kaip priešai. Visa tai yra užsienio finansuojamų kampanijų rezultatas. Todėl mums reikalingas e, Europos parlamento ryštas tam, kad būtų ši problema išspręsta, mums reikalingas specialusis komitetas ir mums reikalingas geresnis bendradarbiavimas tarp šalių šiuo klausimu. Ačiū, ponė Gonsalės. Gonsalės dabar žodis ponui Užtrevičiui. Thank you, Chair. Colleagues, Commissioner. Ačiū pirmininkė, kolegos, komisijos nariai. Norėčiau paprašyti visiems įsivaizduoti dabar tokią Europos sąjungą, kurioje aukšti yra e, aukšti demokratiniai standartai. Tačiau nėra nepriklausomos žiniasklaidos ir piliečiai patiria užsienio įtaką. Nacionalinius populistus gausiai finansuoja užsienio veikiai ir Dabar mes e, e, gyvename pagal Rusijos, Kinijos ar bet kokių ekstremistų grupių pageidavimus. Aš esu įsitikinęs, kad atėjo laikas peržiūrėti nacionalinius ir ES teisės aktus dėl užsienio e, finansavimo politinėms partijoms, kampanijoms ar atskiriems kandidatams. Taip pat reikėtų tikrinimo mechanizmus numatyti strateginėms užsienio investicijoms. Tik tai taip mes galime išlaikyti Europos gyvenimo būdą. Dėkoju. Ačiū ponui Auštrevičiui. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Jérôme Rivier, minutė. Ačiū pirmininkė, aš įdėmiai klausiausi komisijos ir mačiau, kad komisija yra labai patenkinta savo kova su dezinformacija, tačiau realybė yra kitokia. E, kai kuriuose e, šalise yra užsienio įtaka išskiriama, tačiau kaip yra su tomis šalimis, kur vidaus įtaka patiriama. Junktinė karalystė pasirinko išstoti iš ES ir štai dabar viskas yra daroma tam, kad būtų kitaip nušviečiama ši informacija. Italijoje vėlgi yra bandoma dar kartą sušaukti rinkimus komisiją e, bando pati e, kištis į Europos tautų sprendimus tokiais klausimais, kurie nepriklauso jos kompetencijai. Taigi ji pati nesilaiko ir mindo sutartis. Šiandien vėlgi e, daug e, gražių žodžių buvo pasakyta, tačiau galbūt laikas apsišluoti patiems aplink savo duris. Ačiū ponui Rivier. Kitas kalbėtojas Claire Daly. Ačiū pirmininkė. Kaip ironiška, kad kalbama dabar apie kišimasi į demokratinius procesus, rinkiminius procesus Europos parlamente. Užsienio įtaka e, rinkimuose nuo pat antrojo pasaulinio karo yra patiriama. Jungtinės karalystės, pavyzdžiui, kišasi ne vien tik tai Pietų Amerikoje, vidurinėse rytuose į demokratinius procesus, bet taip pat ir čia. Ir tik tai štai dabar mes kalbame apie e, Rusijos įtaką vien tik tai, kad e, kažkaip tai pagrystume demokratijos nesėkmes, kurios tik tai atspindi tie tie rinkimai. Tik tai e, dėl žmonių nusivylimų atsirado Brexitas, Trumpas ir kiti. Bet aišku, daug paprasčiau yra prisidengti konspiraciją. Ir manau, kad žmonės nekvaili, jie puikiai žino, kas jiems yra naudinga. Jeigu jau, gal, jeigu jau kalbame apie konspiraciją, tai galbūt reikėtų kalbėti apie lobistus, apie milijonierius, apie Trumpo e, įtaką Ir galbūt užtenka kalbėti dabar apie Facebooką ir, kitus, ir kitų įtaką, kurie apskritai čia niekam nesvarbus. Ačiū ponai Deli. Toliau žodis Mario Kaliroj. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariams ir pirmkaučiai Suomijai. Aš labai tikiuosi, kad bus deramasi ir patvirtinta e, stipri rezoliucija šiuo klausimu užsienio kišimasis ir įtaka į rinkimus e, pažeidžia vieną iš svarbiausių jungtinių tautų principų dėl nesikišimo į demokratinius princip... procesus. Aš labai, aš norėčiau pabrėžti, kad reikia e, apginti techninės infrastruktūras, taigi reikia užkirsti kelią e, bandymams piratuoti demokratiją. Čia reikalingos tiek nacionalinės, tiek europinės, tiek e, tartautinio bendradarbiavimo priemonės. Čia ES turėtų būti e, lyderė, stipri, vieninga einant į priekį. Mes turime aiškiai nurodyti, kad užsienio kišimasis nėra priimtinas ir kad atitinkamos priemonės bus panaudotos prieš tuos, kurie to nesilaiko. To principo nesilaiko. Ačiū. Ačiū Marinai Kaliurant, atsiprašau, kad neteisingai jūsų pavardę ištariau. Atrodo, kad baigėme spontaniškų pasisakymų ratą. Atsiprašau, bet e, negaliu daugiau e, priimti prašančių žodžio pasisakyti, mes jau vėluojame ir iš karto žodį suteiksiu komisijos nariu Julian King. Prašau. Pirmininkė, gerbėmėjai nariai, Dėkoju už e, šias svarbes ir laiku organizuojamas diskusijas. Kaip kad kai kurie iš jūsų sakė, dezinformacijos kompanijos skirtos sumenkinti e, piliečių gebėjimui pasirinkti informuotai. Tuo yra siekiama pakoreguoti rinkiminius rezultatus bei demokratinius pagrindus institucijų pažeisti. E, Aš nemanau, kad galime tam pritarti. Mes turime daugiau veiksmų dėti tam užkirsti kelią. Daugiausia problemų kyla iš už ES esančių valstybių. Kai kurie iš jūsų paminėjo Rusiją. Aš dabar vieną dalyką noriu pasakyti yra mūsų institucijose dirbanti komanda, kurios e, užduotis yra stebėti e, Kremliaus dezinformacijos kampanijas. Ir šią informaciją yra prieinama viešai. Jie yra nurodę, kad e, prie, per pastarąjį laikotarpį padvigubėjo pro Kremliaus na, Maskvai naudingos informacijos viešoje erdvėje, per, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai metais. Taigi, mes turime stiprinti savo atsparumą, turime atsakomasias priemonės parengti tam, kad prieš tai atsislai, atsilaikytume, kad ir iš kur ta informacija būtų. Būtent todėl mes komisijoje dirbame kartu su valstybėmis narėmis ir pilietinė visuomenė ir esame parengę visą eilę priemonių. Tačiau mes ne policininkai, mes negalime areštuoti kažko, tai mums tiesiog reikia daugiau dirbti, reikia dirbti stiprinant atsparumą, e, rinkimų atsparumą ypatingai. Per ateinančią savaitęs ir mėnesius mes peržiūrėsime dezinformacijos elgesio kodeksą ir bandysime užtikrinti geresnės priemonės siekiant apsaugoti e, visuomenę nuo dezinformacijos. Ir savo darbo rezultatus pateiksime spalio pabaigoje. Dar norėčiau kai ką pasakyti. Šis gero elgesio kodeksas dėl dezinformacijos skirtas socialiniams žiniasklaidos platformoms nieko bendro neturi su cenzūra. Tai nieko bendro neturi ir su tiesos ministerija. Jokių būdų E, nebus vertinami e, politiniai komentarai, ar jie geri ar blogi, pavyzdžiui, mes tiesiog bandysime e, daugiau informacijos pateikti apie politinės diskusijas. Taigi skaidrumas čia svarbus. Labai svarbu, kad piliečiai matytų, iš kur yra ateinanti informacija, kas už tai moka. Galbūt kažkoks tai dirbtinis intelektas tai generuoja, galbūt kompiuteris tai generuoja. Taigi Mes turime informuoti piliečius, kad jie tinkamus sprendimus priimti. Taip pat mes juos informuosime apie e, e, rinkiminių priemonių paketo įgyvendinimą. Taip pat dirbsime su Europos demokratijos veiksmų planu, stiprinsime mūsų atsparumą ir, jeigu bus patvirtinta, pateiksime teisės akto pasiūlymą dėl skaidrumo apmokamos politinės reklamos ir partijų finansavimo srityje. Taip pat dirbsime su faktų tikrintojais, mokslininkais, pilietinė visuomenė bei valstybėmis narėmis ir internetinėmis platformomis tam, kad kartu pasiektume e, klestančios ir saugios ateities mūsų e, Europos piliečiams. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui, ponui Kingui. Dabar žodis poniai Tupurainen tarybos vardu. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, dėkuoju už e, galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Tai yra be galo svarbi tema ir prioritetinė tema. Pirmininkaujančiai valstybei dėkuoju Jums už dalyvavimą šioje diskusijoje. ES atsparumas remiasi vienybė. Kuo mes esame vieningesni, tuo geriau galime atsilaikyti melagingos informacijos srautams Mes turime dėti visas pastangas, visas įmanomas pastangas, kad apsaugotume savo rinkimus ir demokratinę sistemą nuo kišimosi iš užsienio. Turime tai daryti užtikrindami pagrindinių teisių, tokių kaip žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė, asociacijų laisvė, teisės. Mes ir toliau dirbsime horizontaliai, dirbsime tarptautiniu mastu, siekdami įgyvendinti e, geriausią praktiką ir stiprinti bendradarbiavimą. Kaip e, komisijos narė Jūrova ir komisijos narys King sakė, ir daugelis iš jūsų sakė, turime likti budrus. Pirminkaujanti valstybė teikia labai didelę svarbą hybridinėms grėsmėms. Mes e, taip pat laukiame naujų komisijos iniciatyvų, apie kurias jau buvo paskelbta. Mes e, turime didinti informatumą apie hybridinės grėsmės. Tai yra esminės svarbos dalykas. Tam, kad e, galėtume tinkamai atsilaikyti ir mūsų visuomenės, ir mūsų valstybės turi užtikrinti tinkamos teisingos informacijos sklaidą. Dėkuoju dar kartą už šią įdomią ir turiningą diskusiją. Dėkuoju tarybai. Dėkuoju poniai Tupurainen. Diskusija šituo klausimu yra baigta. Balsuojama šituo klausimu bus per kitą plenarinę sesiją. Dabar trumpa pertrauka iki kito klausimo. Keletą minučių pertrauka.